klausimas, e, pono Gairio pranešimas dėl ES pramonių rajonų regioninės strategijos. Jens Gajar, žodis jums. Danke, Herr Präsident, äh, Frau Vizepräsidentin. Ačiū, panė pirmininkė, panė komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos. ES pramonė yra vienas iš variklių, skatinantis inovacijas ir konkurencingumą. Ir o, tai paaiškėjo visų pirma po ekonominės krizės, kad e, valstybės, kurios pasižymė dideliu pramonės potencialu, jos lengviau užtvėrė šitą ekonominę krizę. Žinoma, ir į tai atkreipia dėmesį e, komisija savo strategiją, tačiau joje trūksta tinkamų elementų. Pramonėgi neveikia tušioje erdvėje, jam reikia infrastruktūros, inovacijų, jiems reikia kvalifikuotų darbuotojų ir finansų. Todėl pramonės rajonai ir miestų rajonai ir apskritai miestai, jie yra susiję. Tai būtent yra mm, pramoniniai regionai visada yra ir paprastai mieste. O tokiu atveju jie pasižymė ir būtent miesto regionams būdingoms, e, būdingoms, e, būdingomis silpnybėmis ir e, stiprybėmis. Na, tai, tai prisiminkime kai kurios regionus, pavyzdžiui, Rūro arba Liežo arba kitus E, Lilio, pavyzdžiui, regionus, e, kurie anksčiau garsėjo savo pramonę, tačiau dabar ta pramonė yra žlugusi ir atsiranda specifinių problemų, o, kurių mes ne iki galo išsprendžiame regioninės politikos e, priemonėmis. Tai visų, visų pirma, sakykime, tarša aplinkos yra pastebima ir tos šachtos arba, sakykime, kokie nors pramonės renginiai nebegali būti naudojami. Vadinasi, mm, to, tie regionai nebegali išspręsti savo problemų, todėl turėtume pasinaudoti viešosiomis lėšomis kad šie regionai atsigautų. Pirmiausia, gal buvo naudojamasi bendrijos iniciatyvomis. Ir aš pagalvoju, kad galima panaudoti šią priemonę ir toliau. Bet yra ir strateginė problema, kad pramonė vystytus ir toliau reikia regioninės strategijos. Komisija skatina kaip tik tai išmanui e, specializavimasi šiuose regionuose. Tai būtent, e, kad e, būtų galima pasinaudoti vietos arba regiono stiprybėmis ir jų e, inovatyviamis pusėmis. Tam reikia įvairių koncepcijų, informacijos, bet tos informacijos trūksta. Tai yra iš esmės bendro pavadžio e, pastabos, e, tačiau bet kokiu atveju jos yra pastebimos tose valstybėse, kurios patyrė, patyrė ekonominę krizę ir to ta krizė palėtė labiausiai pramonės regionus. Ir ta krizė dažniausiai yra susijusi su tuo, kad e, miestai ir valstybės negali pasinaudoti dabartinėmis pramonės infrastruktūromis. O kad galėtų susinaudoti, pasinaudoti tie regionai savo potencialų, tam reikia inovacijų ir ES tam galėtų padėti. Ir aš džiaugčiausi, jeigu mano pranešėjas, pranešimas mm, galėtų padėti spręsti problemas. Aš norėčiau padėkoti šiandienos pranešėjams, komisijos tarnyboms ir kitiems kolegams, kurie man padėjo rengti šį pranešimą. Ačiū. Pona, ponui Gairiui. Pirmasis kalbėtojas Neklėva. Nėra ponia Idikojan Perez. Ačiū, ponia pirmininkė. Pono Gairio pranešimas yra labai reikalingas, norėčiau jį pasveikinti. Atsižvelgiant į ES pra, pramonės realybę. Suprantame, kad reikia ilgalaikės vizijos, turime pasinaudoti turimo, turimomis priemonėmis ir turtu ir turime patį geriausią žmogiškai kapitalą. Taigi tikrai galime pakeisti tą pramoninį e, požiūrį ir atkurti ankstesnės pramoninės zonas reikalinga stipri į ateitį orientuotą ekonomiką. Ir, kaip sakė pranešėjas, reikia pasinaudoti tą ta sinergiją tarp sanglaudos politikos ir pramoninės politikos. Turime planuoti, siekti geriausių rezultatų. Deja, e, to savo valstybėje nematau. Dabar, kai kalbame apie tai, kaip tomis lėšomis būtų galima pasinaudoti, matome, kad mano šalyje vykdoma švietimo reforma. Tikslas pasinaudoti socialinio fondo lėšomis, kuriant tokį švietimo modelį, kuris bus atsilikęs ir tikrai tokiu būdu negalėsime puoselėti talentų mano valstybėje, o jų reikia labiau nei bet kada anksčiau. Pone komisarė, regioniai fondai, struktūriniai fondai turi būti naudojami plėtrai ir reindustrializavimui, o ne segregacijai ir getų kūrimui. Dėkoju. Pone Bilbao Baradika. Ačiū. Dėkoju pranešėjui Jūsų pranešime išprovokuojamos labai svarbios diskusijos, tačiau trūksta finansinės priežiūros sistemos e, ir dabar e, dėl krizės tą sistemą priversti esame sukurti. Tačiau labai e, menkai yra e, daroma nuoroda į regionės vietos valdžios e, galės ir įgaliojimus. Šis pranešimas mums, mums primena, kad Europos politika, Europos fondai turi būti geriau kuriami, turi būti skatinamos inovacijos, darbo vietų kūrimais ir žmonės turi būti labiau įtraukiami į verslininkystės iniciatyvas tarybos regionai turi būti taip pat labiau įtraukiami. Baskų šalyje turime tai čia nemažai patirties. Pavyzdžiui, Bilbao miesto pasikeitimas yra minimas ir pranešime. Taigi turime įtraukti regionus, tas bendruomenės, veiksmingi ekonominiai vienetai dabar neįsipina į tą bendrą ekonominę architektūrą Europoje. Tie regionai vienetai tikrai ne, ne, nekuria ne, problemų, jie atskleidžia daug galimybių, rodo, kad galima sa, e, sąlygoti plėtrą ir atnaujinti Europą iš pašaknų. Ačiū. Pakeisiu dabar kalbėtojo, kuris jau anksčiau pasisakęs, ponė Sančias Smith. Kalbės apie Prancūziją, kuriai reikia ypatingos pagalbos. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau dešimtimis Europos pramonės sektorius išgyvena nuosmukį. Mes pamiršome apie savo pramonę ir dabar už tai brangiai mokame. Peugeot, Continental, e, uždarytų gamyklų skaičius mano šalyje yra didelis. E, tų gamyklų darbuotojai tampa bedarbiais. Ką, kaip mes reaguojame? E, pasitelkėme struktūrių fondų investicijas. 2014-2020 metų laikotarpiu numatyta 330 milijardų eurų. E, turėtų būti investuojama į inovatorišką, konkurencingą ir gyvybingą pramonę. Skaitmeninė ekonomika, e, kinematografija yra sritis, kurios e, m, siūlo patrauklių galimybių Europoje. Europa privalo nenusisukti nuo savo pramonės, o investuoti į jos ateitį. Ačiū. Ponas Morganti, žodis jums. Turime baigti 11 valandą. Suteikiu žodį APP atstovui. Jūs jau pasisakėte, poniai Sančia, sutikiu galimybę pasakyti tik dėl to, kad ji kalbėjo prancūziškai. Dėl posėdžio vedimo tvarkos, prašau. Panie przewodniczący, chciałam zapytać, jakiego klucza pan przewodniczący? Pone pirmininkė, turiu klausimą kokią taisyklę jūs taikote, kokią taisyklę vadovaujatės, nuspręsdamas, kad konkrečiose diskusijose kai kurie nariai negali pasisakyti du kartus, o kai kuriais kitais atvejais kiti nariai gali. Vyko labai svarbios diskusijos pensijų klausimų. Neleidote kai kuriems nariams pasakyti antrą kartą, kurie jau kalbėjo anksčiau, o prieš tai vykusiuose diskusijose kai kurie nariai pasakė net po tris kartus. Šį vakarą nariai kalbėjo po vieną kartą. E, suteikiau galimybę tik poniai Sančias pasisakyti, kai, kaip EPP atstovai. Sakiau dėl to, kad Prancūzija pramonės e, srityje susiduria su ypatingomis problemomis. Dėl to dabar žodis ponui Morganti. Ačiū pirmininkė. Šiame pranešime teisingai akcentuojama Europos pramonė. Ji išgyv... daugelis ryčių išgyvena krizę, pavyzdžiui, tekstilės sektorius. Tačiau man atrodo, kad ypa pas, pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, pamirštas svarbus pramonės vaidmuo kai kuriuose regionuose ir tai, kad sukaupiami įgūdžiai konkrečiame regione per ilgą laiką, taip pat sukuriama verslumo kultūra, kuri pakeičia senuosius gamybos įgūdžius. Tačiau tai neteisinga. E, tie, e, tos tradicijos dar yra. Europa turi ypač puoselėti savo plieno ir tekstilės sektorius, nes per amžius mes e, sugebėjome pagaminti išskirtinių gaminių Toskanoje E, tekstilės sektorius yra ypač svarbus, Pjombino yra svarbus šios ryties centras, mes jį turime išsaugoti. Europa neturėtų su šia veikla sieti galų. Žodžio galų. Pone Zlovecka, jeigu norite e, pas, įteikti savo pasisakymo tekstą raštu, turite teisę tai padaryti. Galiausiai ponas Ferrera. Obrigado, Presidente. Não há estratégia de. Ačiū, ponė pirmininkė. Regioninės plėtros e, politikos trūksta, kalbant apie pramoninius rajonus. Sanglaudos politika niekuomet nebuvo tinkamai finansuojama ir panašu, kad bus dar blogiau per kitą finansinę programą. Sanglaudos politika negali padengti politikos padarinių, ypatingai periferinėse valstybėse. Dėl to matome tuos didžiulius įsiskolinimus tose valstybėse ir situacija tik dar labiau blogėja su ekonominė ir pinigų sąjunga. Taigi, mums reikia tikros sąžiningos pramonės politikos, kuris skatintų gamybą ir pasinaudojant kiekvieno regiono ištekliais. Taip pat turi būti stiprinamos regionų, regionuose veikiančios pramonės įmonės ir pramonės šakos. Mes turime atsisakyti neoliberalios politikos, kuri tikrai nepadeda užtikrinti integracijos Europos Sąjungoje. Ačiū. Dėkoju, žodis komisarė, prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Gajeriui. Šis pranešimas paliečia daug svarbių aspektų ir yra parengtas labai laiku. Jis ypač svarbus esant ekonominiai kriziai, kad būtų atkreiptas dėmesys į ekonominius pokyčius e, smunkančiuose regio, e, pramoniuose rajonuose. Sanglos politikos finansavimas šioje srityje yra labai svarbi priemonė siekiant veiksmingos efektyvios pramonės politikos ir remiant ypač smulkės vidutinės įmonės. Investicijos į verslą, mokslinius tyrimus, plėtros programą 2017-2013 metais yra 54,2 milijardo eurų visoje Europos Sąjungoje, 27 valstybėse narėse Didelė dauguma tokių investicijų yra susijusios su inovacijomis ir šiame pranešime yra kalbama apie tai, kad sanglaudos politika turi būti geriau sudarinama su Europa 2020 tikslais ir sinergijomis, kurių tikimės e, pasiekti per e, skaitmenimo iniciatyvą iniciatyvas. Tai turėtų skatinti bendradarbiavimą visais lygmenimis - nacionaliniu, europiniu, regioniniu. Ir čia kalba eina apie daugia pakopį valdymą siekiant e, geresnės energijos tarp įvairių politikos sričių. Pažangaus specializavimo savoka, kurią jūs pozityviai nušviečiate savo pranešime, yra susijusi su tikslinėmis inovacijų iniciatyvomis, įtraukiant regioninius aspektus ir pramoninius potencialus, įtraukiant ir suinteresuotų as, asmenų dalyvavimą. Mes manome, kad pažangų specializavimas gali leisti padė, padėti seniems praniniams rajonams išgyventi transformavimo laikotarpį, taip pat padėti regionės plėtros vizijai įgyvendinti ir pramoninį turtą nukreipti atsinaunančių, naujai atsirandančių pramonės šakų, paslaugų, tartutinės rinkos linkme. Tokiu būdu pažangi specializacija gali būti vertinama kaip atitinkamas požiūris į pramonės politiką. Kitas dalykas - stipresnis bendradarbiavimas ir žinių perdavimas, kalbant apie pagrindinius veikėjus regioninės, ino, regioninės inovacijos sistemose, tai yra vyriausybė, mokslas, mokslos rytis, kur reikalingas labiau integruotas požiūris į žiniomis grindžiamą regioninę plėtrą ir privataus ir viešo kapitalo bendradarbiavimą ir partnerystę. Dar vienas dalykas yra daugia pakopis valdymas, horizontalus valdymas, įtraukiant papildomas politikos rytis, tokias kaip moksliniai tyrimai, technologijų politika, pramonės politika, regioninė kaimo plėtros politika, darbo rinkos politika ir kitos mobilizuojant veikėjus ir išteklius regionuose, bandant pasidalinti, bandant sukurti bendrą viziją ir bendrus tikslus. Tai yra tik kelios priežastys, kodėl e, pažangi specializacija yra vienas svarbesnių inovacijų sąjungos iniciatyvos priemonių, siekiant parengti pasiūlymus dėl būsimų struktūrinių fondų. Pažangų specializavimas turėtų tapti svarbiausią priemonę, teikiant paskaitas, paskatas politikos integravimui ir siekiant ekonominių pokyčių ir pramoninio atsinaujinimo, kurio jūs prašote šiame pranešime. Mes jau pradėjome dėrybas su valstybėms narėmis ir jų regionais partnerystės susitarimai ir programos 2014-2020 metams. Jau dėl to yra deramasi ir matome, kad yra daug pastangų siekiant sutelkti nacionalinius ir regioninius finansus siekiant įgyvendinti numatytas strategijas. Ačiū. Thank you, Thank you, especially... Ačiū komisijos narė, ačiū kolegos, ypač norėčiau padėkoti ponui Gairiui už puikų pranešimą. Jūs 21 e, punktą galėjote traukti ir Sheffieldą, vieną iš Brit ir Britanijos e, Junktinės karalystės miestų, kuris taip pat nukentėjo nuo e, pramonės žlugimo. Taigi 12.30 e, balsuosime. Ačiū vertėjams, ačiū